Okay, Albert is here, we can start. Taip, galime pradėti. Labadiena, ponios ir ponai. E, siūlyčiau pradėti. Mes jau truputėlį vėluojame. Tad reikėtų tikrai jau pradėti. Dėkuoju visiems susirinkusiems. Pradėsime nuo balsavimo. Visi jau papusirčiavo ir dabar atėjo laikas balsuoti. Ir. E, na, vėluojame tik 6 minutės, tai gal nieko tokio. Taip, sutinkas bus balsavimas. Dokumentas labai svarbus, vadinamasis omnibus pasiūlymas. Ponas De Castro, ponas Des taip pat atvyko pranešėjai. Norėčiau vieną svarbų dalyką paminėti. Yra daug pakeitimų ir vadovantis komitetas juos tvirtins, kaip įprastai. Ir kolegos iš sekretariato taip pat padirbėjo ties šio klausimu. biudžeto komitetas, biudžeto kontrolės komitetas, agri komitetas, taip visi turi teisingai suprasti savo galiojimus. Ponas Des. Labas rytas, dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant nuomonę. Dėkuoju visiems šiems pranešėjams. Ponui Dekastro dėkuoju, administracijai dėkuoju. nariams frakcijoje ir biure. Per labai e, trumpą laiką nuveikėme labai daug. Biudžeto komitetui nuolat kyla klausimų, ar visi laiku balsuoja ir mes dabar balsuosime laiku, numatytą dieną, o jie patys nukėlė savo balsavimą. Ir labai dėkui visiems, kad pasitengė, kad viską. Liste, wir bei 104 äh, mit Plus stimmen.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 Aš galbūt pats dar pasakysiu pabaigoje. Visi dabar turėtų jau turėti sąrašą. Pirmas pakeitimas, pono De Castro, kas už? Patvirtinta. Antras pakeitimas. 22 numeris, kas už? Patvirtinta. Šimtasis, kas už? Prieš. Atmesta. 101, kas už? Kas prieš? Atmesta. 102 kas už? Kas prieš? Atmesta. 103 kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau. 104. Ponas Deskalbėjo, kas už? Priimta. 105 kas už. Kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Manau, kad bus patvirtinta. Pažiūrėkime. 105. Balsuojame. Przyjęta. Przesudzić. Patvirtinta. Pirmininkas atsiprašo. Noriu persėsti. Toliau pakeitimas. Taigi 1.05 priimtas, o toliau. Antras pakeitimas atkrinta, toliau 1.6. Prieš. Atmest. 1.07. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Vienas nulis aštuoni. Nebalsuosime dėl šito. Neprimtina. reputacijų Infomopolio flangino. 109, kas už, kas prieš, atmesta. 111, kas už, priimta. Toliau. Trečias pakeitimas, kas už, priimta. 113, kas už, priimta. 4, kas už, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, priimta. Vienas, vienas, keturi, kas už, prieš, atmesta. Šeštas, kas už, priimta priimta. 115 kas už, prieš, atmesta. 7 kas už, patvirtinta. 117 ir 118 kartu, nes jie vienodi kas už, priimta. 8 pakeitimas. Ne, elekt, patikrinkim elektroniniu būdu. 117, 118. Balsuokime elektroniniu būdu. Kluczyć. Zamykam głosowanie. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, pono De Castro, kas už? Patvirtinta. 124, kas už? Patvirtinta. 123, kas už? Prieš. Atmesta. 125, kas už? Prieš. Atmesta. 126, kas? 127, kas už? Prieš Atmesta. 131. 131. Kas už, kas prieš, atmesta. 128. Kas už, kas prieš, atmesta. 130. Kas už, Atmesta. 129 kas už, kas prieš. Atmesta. 132 kas už. Patvirtinta. 133 kas už, kas prieš. Atmesta. 135 kas už, kas prieš. Atmesta. 136 kas už, Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Patikrinkime 136. Baigiame balsuoti. Atmesta. 140, e, e, kas už, patvirtinta. 130, 136, kas už, kas prieš, atmesta. 148, 145. Kartu balsuojama, kas už, patvirtinta. Šimtas trisdešimt aštuoni. Kas už? Patvirtinta. Toliau blokas bus vienodų pakeitimų. 139 ir kiti, kas už. Patvirtinta. 140 kas už. Patvirtinta. Du štai dvylika. Kitas pakeitimas. Kas už? Du šimtai dvylika, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Nelabai, ne iki galo aišku, taigi balsuom elektroniniu būdu. 212. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt pirmas atsiimtas. Pirmas kompromisas. Balsuojame. Pirmas kompromisas. Baigiame balsuoti. Kompromisas patvirtintas, antras kompromisas Pradedame balsuoti. Antras kompromisas. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Trečias kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. priimta. Ketvirtas kompromisinis pasiūlymas, pradedame dėl jo balsuoti. Baigiame. Priimtas penktasis kompromisas, pradedame balsuoti dėl penkto kompromisinio pasiūlymo. Baigiame. priimtas kompromisas. Pereiname prie 200. 213 e, pasiūlymo priimta. Reikia patikrinti. Turime patikrinti elektroniškai. Dėl 213 pradėme balsuoti priimtas pasiūlymas, vis dėlto jis priimtas. Patikrinimas parodė, kad pakeitimas patikrintas, patvirtintas. 214 toliau. Ne, 215-16, kas už prieš atmesta. 217 ir 18 už prieš atmesta. 219 kas už. Priimta 220 kas už. Prieš. Turime patikrinti 220. Pradedame tikrinti. Baigiame balsuoti. atmesta. 221 kas už, prieš, atmesta. Pakeitimas 24 e, kas už, prieš, priimta. Ar norite patikrinti? Ne. Ne, vis dėlto patikrinkime. 24 pakeitimas pradedame balsuoti. Sakiau, kad priėmėme, tačiau turime patikrinti, baigiame balsuoti. Tiesą sakant, aš jau konstatavau, kad priimta, tačiau turime vis dėlto patikrinti. E, dabar 223 už prieš atmestą 224 už prieš. Turime patikrinti, pradedame balsuoti. 224 pakeitimas. Baigime balsuoti. Priimta 225 pakeitimas. Ne, atleiskite. 228 pakeitimas ir 230 už prieš atmesti pakeitimai. 229 už prieš atmesta. 231 už prieš atmesta. 231 turime patikrinti, balsuojame. Baigiame balsuoti. Baigiame, jau baigiame balsuoti. Atmesta. skirtumas nedidelis, bet atmesta 232, 33, kas už, prieš, atmesta 225, priimta, 234 už, prieš, priimta, 236 už, prieš, priimta. Pereiname dabar prie 239 jar pakeitimas. Kas už? Kas už? priimta. 31. Kas už? Priimta. 238. Kas už? Priimta. 236. Kas už? Prieš. Atmesta. Kalnietė 5 pakeitimai, kas už priimta pakeitimas 32, kas už priimta pakeitimas 33, kas už priimta 251, kas už prieš atmesta. 254. Kas už prieš priimta. 34. toliau. Ne. 253. Suklydau. Kas už prieš priimta. 256. Kas už prieš atmesta. 258 pakeitimas ir 9 kas už, prieš, atmesti. 260 kas už, turime patikrinti. Taip pat 258 ir 259 turime grįžti atgal ir turime patikrinti. Balsuojame. Baigiame balsuoti. atmesta 260 kas už priimta 381 kas už priimta 262 kas už prieš atmesta 235 ne 35. 264. 236, kas už, prieš, priimta. 266, kas už, prieš, priimta. 26, turime patikrinti 266. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. 267, kas už, <clears throat> prieš, atmesta. 267, atmesta. Identiškas su tuo, kuris prieš tai buvo. 406 už prieš. Atmesta. 30. Turime patikrinti 406. Pradedame balsuoti dėl 406. Balsuojame. Jau balsuojame ir jau baigiame. Priimta. Sveikiname autorių. 405. Kas už? Priimta. Toliau. Pakeitimas 407. Kas už? Priimta. Toliau. 2, 7, 4. Ne. 2, 7, 8. Kas už? Kalnietė pakeitimas, kas už prieš priimta. O dabar 274, 274, ne. 277 vis dėlto. Kas už prieš atmesta. Toliau. Vis dėlto turime patikrinti 277. Pradedame balsuoti dėl 277. Prašau, norite kalbėti? Des. Pirmininkė, man ką tik nurodė, kad balsavimas dėl 267 buvo neaiškus. 267, ar galime elektroniškai patikrinti? bet mes balsavome dėl 277 elektroniškai. Dėl 277 dar nebalsuota elektroniškai. Pirmininkas sako, aš dabar ketinu paskelbti balsavimą elektroninį dėl 277. dabar. Gerai, dabar galime dėl 267 balsuoti elektroniškai. 267. Du, šeši, septyni, pradėme balsuoti. Balsavimas pradėtas. Baigiame balsuoti. O kur dabar atsidūrėme? Dekastro pakeitimas 38. Kas už? Prieš priimta 270 toliau. Kas už? prieš atmesta. Septintas kompromisas. Pradedame balsuoti dėl septinto kompromiso. Baigime balsuoti. Priimta. Toliau 293. Kas už 293 pakeitimą, kas prieš? Atmesta. Nereikia net tikrinti. Akivaizdžiai atmesta. 294. Kas už? Prieš. Atmesta. vis dėlto turime patikrinti 294 Noichil, kas už. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pakeitimas 295 Hoisling pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 296. Kas už? prieš atmestą. Pakeitimas 297, kas už priimta. Pakeitimas. Vis dėlto turime patikrinti 297, nes kolega to pageidauja. Pradėme balsuoti. Dėl 297 baigiame balsuoti. Priimta. Toliau, 298, kas už prieš. Man rodos, kad priimta panašią daugumą, bet turime patikrinti. Balsuojame dėl 298. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 299, kas už, prieš, atmesta. Pakeitimas 300, kas už, priimta. Toliau 303, Noichel pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Vis dėlto patikrinkime, pradedame balsuoti dėl 303 Baigiame balsuoti. Atmesta. 304 kas už. Priimta. 305 ir 6 kas už prieš. Atmesta. 307 kas už prieš turime patikrinti 307 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 308. Kas už prieš? Atmesta. 42. Kas už priimta? 311. Kas už prieš? atmesta. 43 ir 310 kas už priimta. 44 ir 312 kas už priimta. Trišimtai tryliktas, kas už prieš atmesta. Pakeitimas 45, kas už. Priimta 46, kas už. Priimta 314. Kas už? Priimta. 316. Kas už? Prieš. Man atrodo atmesta, bet turime patikrinti. Balsuojame dėl 316 pakeitimo. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta 47. Kas už? Priimta. 404. Kas už? Prieš. Priimta. 48. Kas už? Priimta. 317. Kas už? Prieš turime patikrinti dėl 317. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 318. Kas už prieš? Atmesta 319. Kas už prieš? Atmesta turime patikrinti dėl 319. Pradedame balsuoti. 319. Baigiame balsuoti. Atmesta. 49. Kas už? Priimta. 50. Kas už? Priimta. 3, 2, 0. Kas už? Priimta. 321, kas už priimta. 322, kas už priimta. 323, kas už priimta. 324, kas už prieš atmesta. 51, kas už priimta. Pakeitimas 3 2.6, kas už, prieš, atmesta. 52, kas už, priimta. 53, kas už, priimta. 3, 4, 6, kas už, priimta. 3, 2. Turime patikrinti vis dėlto dėl 346. Elektroninį balsavimą pradedame. Pageidavoja nariai to pakartojimo. Baigiame balsuoti. Dėkoju už šį pasiūlymą. Dabar 3, 2, 7. Jaro pakeitimas. Kas už, prieš. Turime patikrinti. 3, 2, 7. Ponas Des kelia ranką, matau. Pradedu balsavimą ir balsavimas baigtas. Atmesta. Pakeitimas 54. Kas už? Priimta. Aštuntas kompromisas. Pradame balsuoti. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Kompromisas priimtas. Devintas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau. 391 mm, pakeitimas peršokame beveik per du puslapius. Des pakeitimas, kas už. Priimta. 391 priimta. Toliau. 394. Herants ir kolegų pasiūlymas. 394. Kas už priimta? Iš salės girdžiu šūkčiojant 390. Jei patvirtume 391, peršokame prie 394 o jis taip pat patvirtintas. Todėl toliau 399, ar ne? Priimta. 403 toliau. Ne, jį vis dėlto atsijėmė. Toliau 55, De Castro. Kas už? Priimta. 56, kas už? Priimta. 57. Kas už? Priimta. E, ponas Neuchel purto galvą, kažkas negerai, kažką norėtumėt pasakyti, gerbiamas Neuchel. Nesuprantu, kodėl balsavome dėl 390 ir dėl 389. dėl 389. Čia nepasakyta, kad turėtų kiti pakeitimai atkristi. Kodėl mes nebalsuojame dėl jų? Aš tuos pakeitimus pateikiau, mes turėtume balsuoti dėl jų. Kitaip kažkas netvarkoji. Sekretoriatas sako, kad e, patvirtinus 391, čia parašyta, if adopted, jei patvirtinta, turite eiti prie 394 pakeitimo. Ir jūsų pakeitimai atkrenta. Taip, sekretariatas yra parengęs šitos pakeitimus. Ačiū. Toliau. 402 pakeitimas. Kas už? Priimta. Toliau. Dešimtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Mėly kolegos, toliau keturi 428. 428 dabar balsuojame už, prieš. Bet vis dėlto turime patikrinti 428. Patikriname. Balsavimas pradėtas. Ir baigiame balsuoti dėl 428.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 468. Kadangi 436 patvirtintas, tai dabar kas už 468? Kas už? De Castro ir Levija pakeitimas. Patvirtintas. Todėl periname prie 468, kadangi 436 patvirtinta. Jei norite, galime dar kartą balsuoti dėl 435 pakartotinį. Kas už? Prieš. Priimta. Kadangi patvirtinta, mes pereiname prie 468, kas už. Tai De Karstro, Dorfman ir Lavija pakeitimas. Jis atmestas. Gerai, patikrinkime. 468. Patikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Todėl Toliau balsuosime dėl 11 kompromiso. Pradedame balsuoti. Minutėlė. Matau, kad Neuchil ir Kaputo karštai diskutuoja, baigiame tas diskusijas ir balsuojame, pradėme balsuoti dėl 11 kompromiso. Baigiame balsuoti. Priimta toliau 434, e, kas už prieš, atmesta 14 kompromisas. Balsuojame dėl 14 kompromiso. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 13 kompromisas. Tokia tvarka sudėlioti pakeitimai. Balsuojame dėl kompromiso numeris 13. Baigime balsuoti. Priimta. Dabar kiti pakeitimai. Pakeitimas 458. Kas už? Priimta, ačiū. Toliau, 74 pakeitimas. Kas už? Ačiū, priimta. Dabar 493. Taip, taip, 493. Kas už? Ačiū, priimta. 465, kas už, priimta. 465. Balsuojame, patikriname. Balsavimas pradėtas. Aš neteigiau, kad priimta, dabar tikriname, baigiame balsuoti. Atmesta. 462 dabar balsuojame, kas už, Ačiū priimta. Toliau pakeitimas 74. 474 pakeitimas. Kas už? Prieš atmesta. 85. Kas už? Priimta. Toliau 15 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. 88 pakeitimas. Ne, vėliau. Pirmiausia, dėl 501 turime balsuoti. Kas už 501, kas prieš. priimta. Ir dabar dėl 88. De Castro pakeitimas. Kas už? Priimta. 12 kompromisas. Pradėjome balsuoti. Balsuojame dėl 12 kompromiso. Baigiame balsuoti. 16 pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame dėl 16 kompromisinio pakeitimo. Baigiame balsuoti. Devyniasdešimt trečias pakeitimas. Kas už? Kas už? Priimta. Devyniasdešimt ketvirtas. Kas už? prašote patikrinti dėl 93. Nežinau kodėl, bet gerai, patikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiu balsavimą. Atleiskite. Gerbėmieji, verta buvo patikrinti balsavimą dėl šio pakeitimo. Priimta. O kur dabar atsidūrėme? 94. Kas už 94? Priimta. 503. Kas už? Priimta. 95. Hoisling pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 96. Kas už? Ponas Kaputo, tai jūsų pakeitimas. Kas už prieš atmestą? 97. Kas už? Priimta. 98. Kas už? Priimta. Kolegos, dabar balsuojame dėl viso e, nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas bus elektronis ir aš jį pradedu. Balsavimas pradėtas. Balsuokite. Užbaigiu balsavimą. Gerbiamas De Castro, nusifotografuokite šį rezultatą Sveikiname pranešėjus. Kadangi iš pradžių kalbėjo ponas Des, tai dabar žodis ponui De Castro. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms. Man atrodo, atliktas milžiniškas darbas ir šitas galutinis rezultatas ir balsavimas rodo, kad mūsų komitetas išliko vieningas. Svarbios nuostatos Tai, ko gero, vienintelis teisės aktas šioje srityje tokios svarbos. Galėjome patvirtinti didžiąją dalį šio teisės akto ir belieka tikėtis, kad iš teisės akto šitos nuostatos įgaus kūną ir bus įgyvendintos ateityje žemės ūkio politikoje. Aš taip pat noriu padėkoti. Bet beje, darbas dar nėra užbaigtas. Aš kalbu ne tik apie trialogą. Reikia parengti 3-5 puslapių sintezę. Reikėtų parengti tokį apibendrintą dokumentą, kuriame būtų išdėstyta parlamento ir komisijos pozicija ir kurį būtų galima pristatyti e, rinkėjams, kuriame atsispindėtų mūsų linija. Dar kartą dėkoju De Castro ir Des. Esame jiems dėkingi, iš tiesų labai dėkingi. Galėtume įvesti tokią tvarką, kad mm, patvirtintų nuomonių, patvirtintų dokumentų santrauka būtų parengiama ir skirta prezentacijai. Ir toliau devintas darbo tvarkės klausimas. Balsuosime dėl pono Kaputo nuomonės. Pone Kaputo, prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo renkiant šią nuomonę. Tai yra gal sudėtinga techninio pobūdžio nuomonė, mūsų pozicijos politinėse frakcijose skyrėsi, skyrėsi jos ir frakcijų viduje. Taigi aš tikiuosi, kad sutarsime dėl tos pozicijos ir galėsime apsaugoti šios sektoriaus interesus. Pirmininkas, dėkoju. Iš tiesų buvo daug skirtingų nuomonių, ne tik skirtingose frakcijose, bet kaip jūs ir sakėte, frakcijų viduje. Ir tai yra labai svarbi tema šiam sektoriui. Taigi siūlau balsuo 64 pakeitimas, kas už. Priimta. 65, kas už. 64 tikriname, tikriname, jeigu norite. Aš matau, kad čia pliusas padėtas Albertai. Baigiame balsavimą. Norėčiau padėkoti ponui Kaputo. Paprastai aš balsuoju už, bet kartais viskas klostas ne taip, kaip noriu. 65. Kas už? Kas prieš? 66. Kas už? Pa, prieš. Priimta. 67. Už. Prieš. Atmesta. 68 pakeitimas. Kas už? kas prieš atmesta. Pakeitimas 60, 71, kas už, kas prieš atmesta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta. 73 pakeitimas, kas už, priimta. 75 pakeitimas. 75 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 76 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 77 pakeitimas kas už, kas prie, priimta. 78 pakeitimas tikriname tuomet. 77 pakeitimą tikriname, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Pakeitimas 78. Kas už, kas prieš. Atmesta. 79. Pakeitimas kas už, kas prieš. Atmesta. 80. 81. Pakeitimas. Balsuojame dėl jų kas už, kas prieš atmesta. Dabar 85 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 86 pakeitimas. Kas už? Priimta. 87 ir 88 pakeitimai. Kas už? Prieš? Atmesta. 89 pakeitimas. Kas už? prieš. Tikriname 89 pakeitimą. Prašau balsuoti. Pradamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau. Penktas pakeitimas. Kas už? Priimta. 90 pakeitimas kas už. Ne, 91 iš karto dabar. 91 pakeitimas, antroji dalis, kas už. Prieš atmesta. Šeštas kompromisas. Balsuojame dėl šeštojo kompromiso. Elektroniniu būdu prašau. Balsavimą baigiame. priimta. Dabar pakeitimas 98 Kjostinger. 98 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 99 pakeitimas. Norite tikrinti 98 pakeitimą, tuomet tikriname autorė ponė Kjostinger, prašau. Balsuojame dėl 98 pakeitimo. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Atmesta. 99 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Šimtas. Šimtasis pakeitimas. Neuchel. Prašau, ponia Neuchel. Čia buvo tok, šioks toks nesusipratimas. Devintas pakeitimas. Jis nebuvo aiškus. Atsiprašau, pen, dėl penkto pakeitimo nebuvo aiškus rezultatas balsavimo rezultatas dėl penkto pakeitimo. Kągi, atsižvelgiame į ponios Noichal prašymą ir balsuojame dar kartą dėl penktojo pakeitimo. Pradedame balsavimą dėl penkto pakeitimo, prašau. Balsavimas baigiamas. Primta. Puiku galime pereiti dabar prie šimtojo pakeitimo. Šimtasis pakeitimas. Kas už šimtąjį pakeitimą? Branen ir Nohil yra autoriai. Kas prieš? Kas prieš? Priimta. Dabar šimtas. Dar tikriname tada šimtai pakeitimą. Prašau, elektroniškai tikriname balsavimą dėl šimto, šimto pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 101 pakeitimas, kas už, kas prieš. Man atrodo, čia bus ta pati dauguma. Norite tikrinti 101 pakeitimą, taip yra prašymas tikrinti, tikriname 101 pakeitimas, prašau. Baigiame balsavimą. Atmesta. Dabar 102 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta. 103 pakeitimas, kas už, kas prieš Atmesta. Šimtas ketvirtas pakeitimas. Šimtas ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 7 ir 105 pakeitimai. Kas už? Priimta. 106 pakeitimas. Kas už? Prieš? atmesta. 107 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. Toliau 8 norimte tikrinti 107 pakeitimas tuomet tikriname. 107 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau pername prie 8 ir 108 pakeitimų. Jie identiški. Kas už? Priimta. Toliau 109 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 110 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Toliau š... devintas pakeitimas, pranešėjo pakeitimas. Kas už? Priimta. Toliau dešimtas vėlgi pranešėjo. Kas už? Priimta. Vienuoliktas pakeitimas pranešėjo. Kas už? Priimta. Dabar septintas kompromisas. Balsuojame dėl jo elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsuojam dėl septinto kompromiso. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar 117 pakeitimas. Girling pakeitimas. Kas už 117? Ačiū. Priimta. 118 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau Dvyliktas pakeitimas pranešėjo, kas už, priimta. Toliau 122 pakeitimas, kas už, priimta. Toliau 13 karti, kas už, prieš, priimta. Bet gal patikrinkime 13 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 14 pakeitimas kas už. Prieš. Atmesta. 15 pakeitimas kas už. Priimta. 16 pakeitimas, kas už, priimta. Tikriname 16 pakeitimą, prašau, balsuojam dėl 16 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 17 pakeitimas. Hoibuš, kas už? kas prieš, atmesta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 19 pakeitimas, nereikia balsuot. Pirmas pranešėjo, kas už, priimta. Pirmas kompromisas balsa, balsuojame elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. Pirmasis kompromisas yra patvirtinamas. Toliau 23. Agnių. Kas už? Prieš. Atmesta. Antras kompromisas. Pradame balsuot. Balsuojame dėl antrojo kompromiso. Baigiam balsuot. Priimta. Dabar periname prie 26 Kjostinger pakeitimo. Kas už, kas prieš, atmesta. Bet gal patikrinkime 26 pakeitimą. Tikriname. Balsavimą baigiame. Atmesta. 27 pakeitimas. Ne, nereikia dėl jo balsuoti. 28 dabar. 28 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 29 pakeitimas kas už, kas prieš. Tikriname. 29 pakeitimą. Prašau, balsuom dėl 29 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. Toliau Trisdešimt trečias pakeitimas. Kas už? prieš, atmesta. 31 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 32 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. Tikriname 32 pakeitimą, prašau balsuom dėl 32. -ojo. Balsavimą baigiame. Priimta. Toliau. 33 pakeitimas kas už. 33. Priimta. 34 pakeitimas. Kas už. Priimta. 36. Penktas pakeitimas. Kas už. Priimta. 36. Kas už priimta. 37 kas už, priimta. 39 pakeitimas. Des ir jar, kas už. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname. Ponas Desas nelabai balsuoja iš savo pakeitimą. Kągi balsuojame dėl 39 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Priimta. Keturisdešimtas. Kas už? Ne, iš karto eina prie 41. Flanagano. 41. Kas už? Kas prieš? Tikriname 41 pakeitimą, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta 42 kasi, kas už. Priimta 4. Dabar periname prie trečio kompromiso. Balsuojame dėl trečio kompromiso elektroniškai. Prašau balsuoti. Priimta. Dabar Kjostinger pranešimas. Keturiasdešimt devintas pakeitimas. Köstinger, kas už, kas prieš. Tikriname 49 pakeitimą, prašau. Balsam dėl 49. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau ketvirtas kompromisas, balsuom dėl jo. Ketvirtas kompromisas. Balsavimas baigiamas. Toliau 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau 57 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. 59 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. 60 pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. Penktas kompromisas balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Penktas kompromisas patvirtintas. Dabar perėsime prie 62 pakeitimo. Des jar. 62. Kas už? Prieš. Priimta. Dabar perėsime prie nuomonės balsavimo su pakeitimais ir pataisimais. Galutinis balsavimas. Prašau, balsuojame elektroniškai. Pradedame balsuot dėl visos nuomonės. Balsavimą baigiame. Balsavimas baigtas. Primta. Sveikiname. Sveikiname, pranešėjas dar noriu pasakyti. Aš irgi norėčiau padėkoti, padėkoti visiems ir tikiuosi, kad tai bus sėkmingas rezultatas ir aplinkosaugos komitete. Ačiū. Taigi dar vienas prašymas, gal būtų galima kelis puslap, kelių puslapių dokumentą parengti, kad būtų išdėstas, išdėsta komiteto pozicija ir tą dokumentą mes galėtumėme naudoti bendraudami su savo rinkėjais. Dėkoju, ponė Kaputo. Ir peisime prie kito darbo atvirkės klausimo. Dabar balsuosime dėl Sirao Santos nuomonės dėl atokiausių ES regionų, tai jūsų specializacija, labai dažnai jūs apie tai e, pasisakote ir įsivaizduoju, kad ir šiandieną norėsite pasakyti, ar ne taip. Taip, ačiū labai Jums, pirmininkė, aš nesitikėjau, kad galėsiu pasakyti, bet dėkoju už galimybę pasisakyti. Tai labai svarbus sutarties straipsnis, kurio tikslas skatinti vystimasi atokiausios ES regionuose. Čia parengiau nuomonę, o pranešimas yra rengiamas regioninės plėtros komitete. Ir aš norėčiau padėkoti sekretoriato darbuotojams, ponui, poniai Gonzalo ypatingai ir savo sekretoriato nariams. Už visą tą paramą ir indėlį norėčiau padėkoti ir įvairiems komiteto nariams ir šešėliniams pranešėjams, kurie man labai padėjo. Tai dėkoju Jums visiems. Taip, dėkoju. Eikime prie balsavimo. Septynis pakeitimus yra pateikę kolega Dantan. Galima vis kartu, kaip, juos kaip užbloką balsuoti. Puiku. Ne, nesutinkate? Sutinkate. Panašu, kad ne visi sutinka. Tad balsuokime po vieną. Pirmas pakeitimas. Kas už? Dėkoju. Patvirtinta antras. Kas už? Dėkoju. Patvirtinta trys už. Dėkoju. Patvirtinta keturi. Kas už? Dėkoju. Patvirtinta penki. Kas už? Dėkoju. Patvirtinta 6, kas už, dėkoju, patvirtinta. 7, kas už, patvirtinta, dėkui. Toliau 10, Ribeiro. Kas už, patvirtinta. Toliau 8, pakeitimas, kas, kas už, kas už 8, prieš, patvirtinta. 11. Kas už? Prieš? Patikrinkime. 13. Ne, atsiprašau, minutas, sako pirmininkas. Patikrinkime. 11 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuokime. Flanagan pakeitimas, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 13 kas už. Patvirtinta. 12 kas už. Patvirtinta. 14 kas už. Prieš. Atmesta. 15 kas už. Prieš Patvirtinta. 16. Patikrinkime elektroniniu būdu 15 prieš tai. Buvo toks prašymas. Pradedame balsuoti, 15 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 16. Kas už? 16 patvirtinta. 17 kas už. Prašau aiškiai parodykite, kai balsuojate. Patvirtinta. Ypač koordinatorių prašyčiau labai aiškiai parodyti, kai balsuoja. 19 kas už, prieš, atmesta. 20 už, patvirtinta. 22 už, Patvirtinta. Dvidešimt pirmas atkrenta. Taip, kompromisas A. A kompromisas. Balsuojame dėl A kompromiso. Baigiau balsuoti. Patvirtinta. 23 pakeitimas kas už, patvirtinta. 24 patvirtintas. 25 kas už, patvirtinta. B kompromisas. Balsuokime. Pradame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. C kompromisas. Balsuojame dėl C kompromiso. Baigiame balsuoti. Einame toliau. D kompromisas. Kadangi C patvirtintas buvo. Taigi D kompromisas. Elektroninis balsavimas. Patvirtinta. Kompromisas E. Balsuojame dėl E kompromiso. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 48 pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. 50 kas už, prieš atmesta. 52 kas už, prieš 53. 54 už. Penkiasdešimt penktas atmesta, penkiasdešimt šeštas. Kas už?

už priimta. 61. Kas už priimta. Balsuojame dėl visos nuomonės projekto su pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta nuomonė patvirtinta ir kas dabar norėtų kalbėti. Noriu padėkoti visiems už atliktą darbą ir noriu pabrėžti svarbą labiausiai nutolusiems regionams. Šita programa bus labai naudinga tose vietovėse kaimo plėtrai. Ačiū. Mamy e, następny punkt e, e, o 11, ale rozpoczniemy go po pięciu minutach, gdyż mamy gości, mamy naszych ekspertów, a więc proponuję pięć. Galėsime pradėti po trijų minučių, turime sulaukti ekspertų. Siūlau padaryti penkių minučių Po 3-5 minučių pratesime darbą pusvalandžio anksčiau negu planuota. Mm. Tiesiog turime laukti ekspertų.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

proszę państwa będziemy jednak zaczynać przedłużyliśmy przerwę na galime pradėti pertrauką pauzė šiek tiek užtruko jau beveik 15 minučių aš tikiuosi kad vis dėlto daugiau kolegų susirinks į salę susirinks, kol aš pristatysiu šią temą. Mes išgirsime pristatymą tam tikro tyrimo studijos. Jo pavadinimas yra kaip politika galėtų padėti didinti našumą ir tvarumą ES žemės ūkio politikos. Tikslas yra skatinti ekologišką ekonomikos augimą ir e, efektyvesnį žemės ūkį. Šitą tyrimą atliko konsorciumas, kuris paprastai dirba su žemės ūkio, ekonomikos klausimais, tai Italijos institutas. ir taip pat e, Leibnico žemės ūkio tyrimų centras iš Vokietijos. Jie kartu atliko šį tyrimą. Ir mes jiems reiškėme padėką už atliktą darbą. Už tai, už tai kad e, laiku ir tiksliai pateikė analizę Koks tikslas? Tikslas yra išnagrinėti tendencijas e, našumo, bendrų gamybos veiksnių našumo tendencijas per pastarosius dešimtmečius, kad galėtume suprasti, kokie faktoriai daro įtaką našumui ir kaip tuos faktorius galima būtų įtakoti, keisti. pažvelgta į įvairias politikos sritis ir nagrinėtas klausimas, kaip suderinti našumą su tvarumu. <clears throat> šis studija, šis tyrimas tai yra tarsi politinio pobūdžio rekomendacijos, kaip užtikrinti tvarų išteklių naudojimą, saugoti aplinką, ypač atsižvelgiant į klimato kaitos situaciją. <clears throat> Ir tai yra didžiuliai iššūkiai. Dabar aš norėsiu perduoti žodį poniai Dzedza ir ponui Kerke. Pirmiausia, mes išklausysime ekspertų, o po to aš paskelbsiu diskusijų pradžią. jums suteiksime 20 minučių pranešimui. Jūs patys galite nuspręsti, kaip pasidalysite šį laiką, kas pirmasis kalbės patys tvarkykitės su tuo pranešimo laiku. Tiek mano kalbų, o dabar, o dabar žodis jums. Ačiū pirmininkė. Tik tai aš darysiu pranešimą, nors kartu su Roberto rengėme šią, šį tyrimą. Jisai dalyvaus atsakant į klausimus. Pirmiausia, noriu dėkoti parlamentui ir jūsų komitetui, kad užsakė šią studiją ir kad pakvietė mus šiandien ją pristatyti. Kokia pranešimo struktūra? Pirmiausia, aptarsime studijos tikslą ir pagrindinius rezultatus. E, tendencijų analizė, e, faktorių, kurie daro įtaką žemės ūkiui, išteklių situacija, ir taip pat žemės ūkio politikos instrumentų apžvalgą padarysime. Aptarsime taip pat tvarų intensifikavimą. Jau kaip jums minėta, yra mm, studijos tikslas štai koks - analizuoti faktorius ir išteklius, kad suprastume, kaip mes galėtume padėti įgyvendinti ekologiškai tvarų augimą ir tvarų intensifikavimą. Tai du terminai, kuriuos dažnai naudosiu. Kalbame ne tik apie bendrijos žemės ūkio politiką izoliuotai. Tai apskritai visi faktoriai ir valstybių narių, ir bendrijos, kurie daro įtaką našumui ir tvarumui. Panaudojame štai tokią schemą, kad studi... nagrinėtume našumą. Kas lemia e, produkcijos augimą? Tai ir priemonių augimas ir žemės ūkio plotų didinimas. Tai ir techninė pažanga, organizacinių veiksnių gerinimas – Ir tokį poveikį duoda, duoda techninė pažanga ir intensifikavimas. Šie trys determinantai yra dažnai susijęs su skirtingomis e, politikos rytimis, pavyzdžiui, mokslo ir tyrimų politika, konkurencingumo politika, kainų politika – Mes šiame tyrimė nenagrinėjame kainų ir konkurencingumo aspektų, nors, aišku, jie labai svarbus žemės ūkio politikai. Šioje skaidrėje matome, kaip mėlynoji linija žymi e, žemės ūkio produkcijos augimą. Augimas Europoje nuo tam tikrų metų pradėjo mažėti. Ir tas sumažėjimas, kodėl jis atsitiko, matome violetinę dalį, kuri žymi e, žemės ūkio plotų mažėjimą, tuo pačiu augo našumas, tai yra žydrai pažymėti stulpeliai raudoną spalvą pažymėti žemės ūkio plotai, kurie sumažėjo, susitraukė. Tačiau padidėjus našumui, produkcijos augimas vis tiek buvo užtikrintas. Pažvelkime į valstybių narių rezultatus. Rezultatai labai skirtingi. Čia matome vidurkį, ES vidurkį, tačiau neatsispindi didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių. Čia matome išskirstytą skirtingi faktoriai per 15 pastarųjų metų geografinis paskirstimas. Tai ir šiaurės Europos valstybės, viduržemio jūros valstybės ir paskutinio ES išsiplėtimo rytų Europos valstybės. Imkime Šiaurės Europą. Produkcija toliau augo, tai skatino našumo didėjimas. Pieto, pie, pietų Europoje augimas buvo neigiamas, nes Nepakako inovacijų, nepakako, m, mm, nepakako technologinio augimo, kad jis atsvertų žemės plotų mažėjimą. Matome, kad rytų Europoje visi faktoriai pasižymi neigiamą tendenciją sumažėjo žemės ūkio plotų, sumažėjo dirbančių žemės ūkį ir dėl to bendras našumas taip pat krito. Tyrime taip pat minime tam tikrus kintamosius faktorius, tai ir aplinkos ištekliai, ir gamtos ištekliai ir visa tai turėjo struktūrinį poveikį. Šiame grafike, kuris yra pakankamai sudėtingas, matome, kaip augo našumas ir tuo pačiu koks santykis su CO2 emisijų augimu. matuojamos CO2 tonos. Dešinėje, dešinėjame kampe yra tos valstybės, e, tai yra Niderlandai, Vokietija, Lenkija, Danija, Bulgarija, kuriuose našumas, produktivumas augo bet emisijos mažėjo. Tai yra tos valstybės, tai tarsi pavyzdys, kaip galima įgyvendinti tvarų intensifikavimą. O kairėje matome Italiją, Vengriją, Čekiją, Švediją. Ten emisijos sumažėjo tačiau tuo pačiu sumažėjo ir produkcija, našumas. Tose valstybėse nepavyko suderinti emisijos sumažinimo su produkcijos padidinimu. Greitai čia noriu aptarti absoliučias vertes. E, tai yra CO2 lygis tonomis matome, kaip skiriasi emisijų lygiai skirtingose ES valstybėse narise. O šiame grafike palyginome produktivumo ir produkcijos augimo e, tendencijas su azoto panaudojimo intensyvumo Štai matome dešiniajame apatinėme kampe Niderlandai, Vokietija ir Danija. Pasižymi tuo, kad produkcija didėjo, bet azoto emisijos vienam hektarui mažėjo. Vadinasi, pavyko suderinti augimą, našumą ir emisijų mažinimą. O kita vertus, Austrija, Lenkija ir Bulgarija našumą taip pat didino, tačiau nesugebėjo sumažinti azoto emisijų vienam hektarui. Štai ir čia matome absoliučius skaičius azoto emisijos vienam hektarui. Matome, kad lyginant 2002-2004 laikotarpį ir 2012-2014 laikotarpį matome, kad einame pažangos keliu, tačiau vis tiek absoliutūs skaičiai yra gana dideli ir jie tarp skirtingų valstybių narių labai skiriasi. Norėčiau bendrame kontekste pateikti tam tikrų kintamųjų faktorių, veiksnių, kurie atspindi politiką, bendrą žemės ūkio politiką ir struktūrą. Pavyzdžiui, išlaidos moksliniams tyrimams žemės ūkio srityje absoliučiais skaičiais išlaidos, nacionalinės išlaidos skiriamos mokslo tyrimams kiekvienoje valstybėje narėje sumažėjo. Danijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Italijoje sumažėjo. Nors yra valstybių, kuriuose padidėjo, pavyzdžiui, Švedijoje arba Rytų Europoje. Čia pažymėtos išlaidos eurais vienam gyventojui. Tai absoliutus skaičiai ir, kaip matome, jie nepaprastai skiriasi tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, patentų skaičius labai padidėjo per pastarąjį dešimtmetį Taip pat labai skiriasi vandens sunaudojimo skaičiai ir mm, atliekų tvarkymo duomenys. Kai kurios valstybės, valstybės biudžete taiko priemonės, kuriomis skatinomas inovacijos ir moksliniai tyrimai. Vykdomos Prancūzijoje labai dosnios iniciatyvos, kurios skirtos paremti mažoms ir vidutinėms įmonėms žemės ūkio srityje. Prancūzijos ir Niderlandų atveju pastebime, kad skiriama lėšų net jaunimui pradėti savo įmonės toje srityje. Toliau aplinkos apsaugos politika ir rinkos instrumentų panaudojimas. Štai čia matome e, aplinkos apsaugos mokesčio panaudojimas. Jis nėra labai populiarus. Tačiau kai kurios valstybės naudoja jį, kad kovotų su tarša. Tai susiję su direktyva 128 2009 metų, tai yra direktyva skirta kovoti su pesticidų tarša. Kai kuriuose valstybėse naudojami ne rinkos, o reglamentavimo instrumentai. Valstybės laikosi skirtingos strategijos, skirtingų intervencijų. Prancūzijoje naudojamas e, vadinamasis Lua Grenel, Grenel įstatymas, e, Airijoje žalioji programa, Danijoje ekologinio augimo strategija. Šios priemonės yra skirtos padėti žemės ūkį dirbantiems ūkininkams. Tas pats vykdoma Olandijoje. Tai yra programa skirta trašų klausimui. Dar vienas kintantis faktorius, kuris daro įtaką, tai yra mm, žemės ūkėje dirbančių žmonių vidutinis amžius. Štai čia pabandyta atspindėti šios įvairius veiksnius. Galbūt čia ne labai aiškiai matosi, tačiau mes pastebėjome didelius skirtumus tarp mokesčių, tarp aplinkos apsaugos mokesčių, mokymo, e, kartų atsinaujinimo, mokslinių tyrimų. Tai tokie pagrindiniai faktoriai, kurie stimuliuoja žemės ūkio augimą. Pirmoji grupė Niderlandai, Vokietija, Danija, juose pastebima pozityvi teigiama augimo tendencija auga produktivumas ir našumas ir tuo pačiu mažinamos emisijos šiltnamio efektą sukeliančių ir azoto emisijų mažėjimas. Kodėl taip atsitiko? Daugiau investuoja tos valstybės į mokslinius tyrimus ir plėtrą, taiko tam tikrus mokesčius, taiko kitas ekonominės priemonės. E, taiko mokesčius e, e, įvediniams, priemonėms, kurios gali pakengti aplinkai. Toliau yra kita valstybių grupė, kur našumo augimas nebuvo pakankamas ir nekompensavo, neatsvėrė žemės ūkio plotų mažėjimo. išsiaiškinome, kad tik tai kelios valstybės narės juda sėkmingų kelių, tvaraus intensifikavimo kelių. BŽUP politika turi įtakos tokiems pasikeitimams, nes Europos politika yra vienas iš svarbiausių faktorių. Neužtenka vykdyti pakeitimų vien um, nacionalinių lygmenių. Pereikime prie BŽUP ir aptarkime tam tikrus svarbiausius įvykius BŽUP politikoje pastaruoju metu. Du instrumentai tai yra tvari gamybą ir inovacijų partnerystę. Čia matome tos pačius duomenis, kuriuos naudojame anksčiau. Viršuje matome žemės ūkio produkcijos augimą, o apačioje tie kintamieji faktoriai, tai yra žemės ūkio plotai, dujų emisijos ir taip toliau. Matome, kad produkcijos augimas yra pakankamai stabilus, bet skiriasi. Priklausomai nuo e, tvarumo matome, kad skirtingos BŽUP reformos padėjo didinti našumą ir daryti tai tvariai. Galbūt šiame suvestinėme grafike nesimato, tačiau Šiaurės Europoje augimas yra pakankamai stabilus Pietų Europoje tuo tarpu galime išskirti tris periodus. Tai yra Makšeri reforma, po to Fischler reforma nuo Fischler iki Health Check iniciatyvos situacija stabilizavusi. Sumažėjo įvidenių naudojimas ir stabiliai mažėjo žemės ūkio e, produkcijos. Taip pat pavyko sumažinti CO2 emisijų. Šios tendencijos yra ne vienareikšmės. E, jos skiriasi rytų Europoje analizuodami labai išsamei, galėjome konstatuoti, kad yra tam tikri instrumentai, tam tikros priemonės, kurios mums padeda laimėti abiejose srityse. Tai yra ir didinti našumą, produktivumą ir mažinti emisijas. Nagrinėjome tvarų maisto gamybos klausimą. Čia mes analizavome valstybių narių nacionalinę strategiją, o konkrečiai Italijos vaisių ir daržovių sektorių. Tos strategijos tikslas - didinti rinkos produktivumą, didinti gamintojų sugebėjimą e, užauginti daugiau produkcijos ir įvesti daugiau tvarumo. Kokie rezultatai? Šis instrumentas iš tiesų gali padėti didinti produktivumą ir tvarumą šiame žemės ūkio sektorija. Mūsų tyrimas rodo, kad e, investicijos yra skiriamos daugiausia kokybei didinti. Ypač tai matyti šiaurės Italijoje, kur tai pasakytina apie 78 procentus produkcijos. kai kuriuose vietovėse didėjo ir dirbamos žemės plotai, ir produkcijos kiekiai, taip pat jos e, vertė. Taip pat didėjo kokybės rodikliai, tai yra e, biologinė, ekologinė produkcija, vadinamoji integruota produkcija. Išnagrinėjome ir silpnasias vietas Ir rekomendacijos būtų štai kokios. Stiprinti gamint, e, augintojų organizacijas ir pasitelkti inovacijų priemonės, e, tokias kaip e, mokymai, apmokymai, pameistrystės programos taip pat supaprastinti administracinės procedūras. Įtraukėme dar vieną rekomendaciją čia, kuri nėra griežtai kalbant susijusi su BŽUP, bet su kitomis politikos rytimis. Būtent mažinti nes, nesažiningos priekybos, nesažiningo konkuravimo apraiškų. tokių pat tokių pat rekomendacijų e, pateikė, tokių pat išvadų priejo aukšto lygio komisijos darbo grupė. Dar, vienas, dar viena priemonė, kurią nagrinėjome, tai yra Europos partnerystė inovacijų klausimais, Europos inovacijų partnerystė EIP. ši iniciatyva tik tai pradinėje fazėje dabar ir mes galėjome panagrinėti tik tai programavimo dalykus. Matyti, kad valstybės narės aktyviai reaguoja ir mm, kiekybinių požiūrių taip pat e, reaguoja aktyviai nustatyta silpnųjų vietų ir ES lygmenių, ir valstybių lygmenių. ES lygmenių bandyta paskleisti vadinamosius focus group darbo rezultatus, tačiau tai nebuvo labai naudinga, Toliau kitas tikslas - vengti dubliavimo mokslinių tyrimų technologijų srityje. Ne visada pavyko jo išvengti. Valstybės narių taip pat atveju nustatyta, kad reiktų vengti dubliavimų, mažinti administracinių procedūrų. didinti mm, pačių ūkininkų dalyvavimą tokiuose projektuose. Taip pat reikėtų geriau e, mokslinių tyrimų rezultatus perkelti į realų žemdirbių darbą. Kokios išvados kalbant apie BŽUP politiką? BŽUP politika pasikeitė iš esmės. Pranešime mes teigiame, kad priemonių ir reformų poveikis ne visada dažnai nėra toks, kokio tikėtųsi. tikėtųsi. Taip atsitiko ir dėl to, kad taikoma daugybė įvairiausių išimčių suteikta valstybėms narėms nepaprastai daug laisvės įgyvendinant reformas. Lankstumo suteikta. Tačiau valstybės narės ne visada sėkmingai tuo lankstumu pasinaudojo. Nauji instrumentai ne visada tinkamai įgyvendinti, nors tokios galimybės buvo valstybėms narėms suteiktos. nauji instrumentai turi potencialo, bet jie turi būti tinkamai įgyvendinti. Tai ir iniciatyvos dėl tvarios gamybos ir dėl technologijų. Technologijų, pavyzdžiui, nuotoliniai sensoriai, robotai, Tai yra priemonės, kurios galėtų galbūt padėti įgyvendinti tvarų intensifikavimą. Ir taip pat reikia spręsti problemą, kad dalyvavimas ūkininkų tuose naujose iniciatyvose yra nepakankamas. Trumpai Čia mes rodome santyki teritorinių ir, ir, ir, ir struk, administracinių požiūrių to vadinamojo tvaraus intensifikavimo su e, žemės panaudojimu ir priemonių našių panaudojimu. Visus šitos aspektus reikėtų suderinti bendroje regioninės plėtros strategijoje. Parengėme penkias praktinės studijas apie skirtingas ūkininkavimo praktikas. Kalbama apie mm, tam tikrą Italijos regioną, taip pat apie E, biologinės ūkininkystės sėkmę. E, kitas tyrimas atliktas Niderlanduose su e, dirbamos žemės, dirbamų kultūrų klausimais, taip pat su robotų naudojimu Niderlandų fermose. Kas išsiaiškinta atliekant praktinius tyrimus? patvirtinami tie duomenys, kuriuos mes nustatėme agreguotų lygmenių. Našumas ir tvarumas paprastai didėja kartu. Šita tendencija buvo patvirtinta. Ūkininkai, kurie sugeba įgyvendinti tvarias praktikas, tvarias priemonės, jie tai gali padaryti tik tuo atveju, jeigu yra parengta tinkama bazė, teisinė bazė. E, dažnai ūkininkai baiminasi rizikos ir priimdami sprendimus, neatsižvelgia į aplinkosaugos tam tikrus aspektus. Jiems trūksta žinių, pasirenkant skirtingas opcijas. Ir į tą uždarą ciklą, uždarą ratą galima papulti netinkamai taikant e, principus, netaikant e, inovacijų, nesilaikant, e, nesilaikant tvarumo principų. Vadinamasis įtraukusis valdymas yra taip pat labai svarbus. Ir galiausiai investicijų klausimas. Norint įgyvendinti e, tvarų intensifikavimą, negalima išsiversti be investicijų. Naujos e, investicijos tai dažniausiai e, naujos technologijos, taip pat novatoriškas žemės plotų panaudojimas. Ir baigdama norėčiau pateikti tam tikrų rekomendacijų. Tvarumas, intensifikavimas ir e, ekologiška žemdirbystė nėra išskirta kaip aiškus atskiras tikslas BŽUP. Tiesiog skirtingi BŽP instrumentai turėtų būti kreipiami būtent tą kryptimi. E, nepaprastai svarbu integruoti politikos tikslus ir priemonės siekiant tvaraus intensifikavimo ir derinti tai su kitomis politikos priemonėmis iš kitų sričių. Našumo augimas ir tvarumo augimas šių dviejų tikslų sinchroniškai pasiekti beveik e, neįmanoma, jeigu netaikome naujoviškų priemonių. Mūsų tyrimas parodė, kad tai padaryti pavyko tik tai keliose valstybėse narėse. Tai patvirtina ir tyrimo rezultatai, ir priemonių tyrimas. Būtina stiprinti dialogą tarp mokslininkų, politikų, ūkininkų ir taip pat pramonės, kuri gamina technologijas. Žiedinė ekonomika yra ir bus ateinančiais artimiausiais metais viena iš pagrindinių priemonių, faktorių, kuris gali padidinti mm, žemės ūkio galimybės, gali padidinti ES žemės ūkio politikos sėkmę. Aš jau Užbaigiau savo pranešimą, tikiuosi, kad neviršiau laiko ir dėkoju Jums uždėmesi. Štai šioje paskutinėje skaidrėje paminėti asmenys, kurie bendradarbiavo. Aš ir mano kolega Roberto Henke atstovaujame Žemės ūkio tyrimo ir ekonomikos mm, tarybai. Taip pat dirbo Wageningen Economic Research instituto ir Leibnico Žemės ūkio tyrimų centro bendradarbiai. Ačiū uždėmesį. Okay, bardzo, bardzo dziękujemy. Dėkoju. atrodo, išklausėme visų jūsų pastabų ir pristatytos studijos. Nenorėjau jūsų pertraukti, norėjome išklausyti jūsų iki galo, nes tai, ką jūs pasakojate, pasakojate mums, yra labai svarbu. Mes norime gauti kuo daugiau tokios informacijos. Taigi dabar pradėsime diskusijas. Iš tiesų, Labai įdomi tema. Man atrodo, kad ateitis bus priklausys nuo štai tokių dalykų. Ponas Nano. Ačiū, ponė pirmininkė. Studijoje paliečiamos įvairios sudėtingos temos, kurios tarpusai yra susiję. Paskutinėme grafikė jūs tai puikiai pailustravote, tai iš tiesų labai kompleksiški, sudėtingi klausimai. Ir kyla klausimas, kaip čia reiktų traktuoti kaimo politiką ir bendrą žemės ūkio politiką. Jūs minėjote žodį intensifikavimas ir tvarumas. Tie žodžiai, kaip ir tos savokos tarpusavyje, nėra susiję, nes kaip būtų galima intensifikuoti gamybą tvariame žemės ūkyje. Taigi norėčiau užduoti Jums klausimą. Pirmiausia, dėl mokslinių tyrimų. Kokių mokslinių tyrimų rez rezultatų galime tikėtis, vertinant įvairius veikėjus ir labai svarbu, kad tie tyrimai, tie rezultatai pasiekti būtų jais dalyjamasi, nes tų tyriejų yra labai daug. Kitas dalykas - pesticidai. Ko, kokį poveikį daro šis rytis. Čia irgi labai įdomu būtų pasigilinti. Ir taip pat kitas klausimas būtų susijęs su tuo, kad mažėja našumas dėl um, paramos atsiejimo priemonių ir um, kiek paveikiamas yra dėl to našumas. Ir taip pat yra galybė kitų klausimų. Pavyzdžiui, ar nesate uh, daugiau svarstę apie biokūrą, nes e, energetikos direktyvos pakeitimuose yra daugiau būtent kalbama apie etanolį, biodizelį, biodizeliną ir kitas kūro rūšis, taip pat ar gilinotės į tai, kiek tie pokyčiai pakeis kaimo gyvenimą. Taigi yra daug temų, yra daug klausimų, kurių, kur, į kuriuos tikiuosi jūsų atsakymų. Dziękuję Pani Poseł Hans Garcia. Pone Garcia. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Jums už atliktą studiją, už jos pristatymą ir toliau kalbėsiu ispaniškai. Mane labai sudomino ši studija ir man buvo labai įdomu išklausyti pristatymo, tačiau šiek tiek nustebau, kad Jūs neminėjote vieno labai svarbaus dalyko, tai būtent uh, ūkininkų amžiaus ir ūkininkų mokymo klausimo. Mes turime žinoti, koks yra vidutinis ūkininko amžius ir kiek nori jie priima inovacijas, naujas gamybos sistemas, investicijas, taip pat ir mokymo lygis. Gali būti labai jaunas, bet tarkim vis neturi jokio išsilavinimo, išsimokslinimo ir nelabai aktyviai priimi tas naujoves. Ir dar vienas dalykas, kuris man pasirodė labai įdomus, jūs kalbėjote apie tai, kas įvyko po Makšerį reformos, aš norėčiau daugiau detalių išgirsti ir aš čia išsakau savo asmenę nuomonę, kuri nėra pagrįsta kažkokiais tai bendrais dalykais, bet aš manau, kad mes, europiečiai, atlikome daug vidutinės trukmės peržiūrų. Mes patys to tikrai labai laukėme ir tikėjomės, Ir tada iškyla labai daug neiškumų ir neužtikrintumo žemės ūkio sektorija. Pavyzdžiui, anksčiau ūkininkai žinojo, kad yra septyniarių metų laikotarpis, per kurį niekas nesikeis, bet per pastarosius keletą metų gali, tarkim, kei, būti keičiamos sąlygos per tą septyniarių metų laikotarpį, jo viduryje. Tai, tarkim, jeigu ūkininkai masto apie tai, kas bus per tą vidutinės trukmės pežiūrą, tada ūkininkai kaip ir nežino, ko tikėtis, neturi jokio aiškumo, ko tikėtis, pirm... žino, ko tikėtis pirmais, galbūt antrais metais, bet ketvirtais, penktais jau yra neaišku. Štai kokia realybė dabar yra po žūp būklės patikrinimo ir aš norėčiau sužinoti, kaip jūs manote, kiek jaučiame mes tą poveikį, ypač kai ūkininkas galvoja apie tai, kiek reiktų investuoti į, tam, į tai, kad našumas ir tvarumas didėtų. Ponas Liuozau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad yra toks išskirtinis modelis žemės ūkija, tai yra Prancūzijos modelis. Prancūzijos žemės ūkio modelis iš tiesų yra, yra labai pažengęs. Ir tai yra labai sąmoningi žmonės, ūkininkai, kurie tikrai gerbia aplinką ir, kaip e, sakė kolegos, tai gerai apmokyti ūkininkai, kurie puikiai išmano savo profesiją ir man atrodo, kad jie gali išlaikyti arba didinti našumą, atsižvelgdami į tvarumą. Aš manau, kad jie tą sugeba padaryti Prancūzijoje. Ir pavyzdžiui, agrometrijos yra principai naudojami, tikrinami rodikliai ryte ir vakare ir tada ūkininkai gali įvertinti fitosanitarinę būklę, Ir tokiu būdu įmanoma iš tiesų pasiekti puikių rezultatų ir, ir tokiu būdu ūkininkams dozės galima 20-30 procentų fitosanitarinių priemonių mažinti. Ir čia pasiekta iš tiesų labai daug pažangos žemdirbystės rytyje. Aš manau, kad eisime ir toliau tą kryptimį. Ir kalbant apie tvarumą, aš manau, kad galima gaminti daugiau ir išsaugoti tvarumą. Dėkoju. Pani poseł Hojbusz. Hojbusz. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank. Das war sehr interessant, was Sie uns. Ačiū. Labai įdomu buvo jūsų išklausyti. Jūs taip pat teigiate, kad ūkininkai dvėjoja investuoti ir naudoti naujas technologijas. Jie nėra labai užtikrinti, bet jūs neminėjote vieno svarbaus dalyko, būtent kur galiausiai atsiperka tos investicijos. Tarkim, aš investuoju į didesnę, didesnį našumą, intensifikavimą rinkoje, kur aš negaliu parduoti savo produktų. Tai kam ta pritinė gamyba man reikalinga? Ir kartais tikrai žmonės vengia dar daugiau investuoti. Kalbant apie intensifikavimą, uh, turime vertinti pačias rinkas ir įsitikinti, ar galėsime tą savo gamybą parduoti tose rinkose. Aš nemanau, kad mes kalbame apie intensifikavimą, aš manau, kad mes, kažin ar turėtumėme gaminti daugiau Europoje ir taip perviršis jaučiamas daugelie sektorių. Na, o kalbant apie intensifikavimą, tai nėra galimybė ji yra nulinė galimybė, jeigu aš neturiu rinkos, kur parduočiau tos produktus. Na ir jūs kalbėjote apie intensifikavimą ir lyginote tai su emisijomis. Kažką galėtumėme padaryti aplinkosaugos labui. Ir man įdomu, ar jūs vertinote dirbožėmį, nes jeigu mano gamyba intensifikuojama, esant tam tikroms aplinkybėms, tai man tiesiog labai įdomu, kiek tai paveikia dirbožėmį, dirbožėmio derlingumą. Ar jūs vertinote dirbožėmio eroziją, gyvybę dirbožėmį, ar jūs atsižvelgėte į, į, į tokius veiksnius? Dėkoju. Ponas Bogovič. Dėkoju už atliktą studiją. Aš manau, kad tai buvo iš tiesų labai svarbus atliktas tyrimas, kuris turės daug įtakos planavimo ateityje, toliau planuojant bendrą žemės ūkio politiką. Man atrodo, čia tarpusavėje yra du prieštraujantis dalykai. Panašu, kad lyginamas tvarumas ir našumas, kaip lygiaverčiai dalykai. Jie lyg tai, mano manimu, prieštarauja tarpusavį, bet jūs sakėte, kad naujų technologijų pagalba bus galima didinti našumą ir išsaugoti tvarumą. Aš manau, kad čia reiktų daugiau žinių, daugiau žinių apie patį tvarumą prieš pradedant sieti tvarumą su našumu. Mes puikiai žinome, daug žinome apie uh, ūkininkavimą ir mes, aišku, turime būtinai remti žiedinę ekonomiką. Ir man vienas dar dalykas pasirodė labai įdomus studijoje, tą pastebėjau jau kurį laiką ir tai yra vienas, vienas svarbiausių problemų ES. Būtent, kad gamyba keičiasi. Šiaurės, Europos šiaurėje ir rytuose. tarsi gamyba persikelia į šiaurės vakarus. Ir um, aišku, ten yra daug investicijų ir um, našumas yra didinamas, o vidurio Europoje situacija yra visiškai kitokia. Ypač perinamo laikotarpio šalyse mes matome situaciją, ten yra labai sudėtinga. Taigi mes turime visus tuos dalykus įvertinti ir ką būtų galima padaryti, kaip būtų galima tuos sunkumus įveikti. kaip elgtis su tuo, kad iš šiaurės, iš pietryčių Europos gamyba persikelia į šiaurės vakarus. Taigi, aš manau, kad turime paremti tvarų, ekologišką ūkininkavimą ir žemdirbystę, integruotą žemdirbystę ir sukurti tokias sąlygas, kurios leistų toliau gaminti, daugiau gaminti perinamo laikotarpio šalyse. Uh, nes e, sąlygos tvariam ūkininkavimui, tvariai žemdirbystėj neturėtų būti keičiamos. Pavyzdžiui, Slovenijoje yra daug žūp priemonių, kurios yra taikomos, tačiau tai reiškia, kad gamyba mažėja ir tas pats pasakytina ir apie pelningumą be jokios abejonės. Taigi, uh, buvo ES lėšų skirta tam tikslui, tačiau rezultatas nebuvo toks, kokio tikėjomės, kokio norėjome. Reikia dirbti su naujomis technologijomis. Žemdirbystės sektoriuje turime naudoti modernes technologijas kaimo vietovėse dar daugiau negu kad tas buvo daroma anksčiau. Ir apie tai kalbama ir bendroje žemės ūkio politikoje. Taigi turime pasirūpinti, kad būtų daugiau judumo kaimo vietovėse. Ir tai turi būti siejama ir su našumu ir produktų pardavimais, kokie realiai yra vartotojų poreikiai. Turime surasti deramus sprendimus, kad žmonės galėtų pritaikyti naujas technologijas tvariai. Nes vis daugiau vartotojų nori sveikų produktų ir yra pasirengę už juos mokėti o vertė, vertės grandinėje dažnai kyla problemų dėl to, kad nedideli ūkiai dažnai turi stabdyti savo veiklą. Taip, tikrai labai įdomių daug buvo išsakyta minčių. Ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Gerbė pranešėja, iš tikrųjų labai ačiū Jums už pristatytą šį darbą, šią studiją. Tikrai manau, kad labai svarbi studija. Jūs pakankamai gerai apžvelgė situaciją Europos Sąjungoje ir atskirose šalyse ir nurodėt, kur yra didesni skirtumai, kur mažesni, kurios šalis yra geriau, sakykime, pasiekia, kurios mažiau pasiekia. E, iš tikrųjų mane, e, na, sakykime, netiek nustebino, bet dar kartą įsitikinau, kad e, skirtumai tarp ES šalių yra labai didelį. Ir jūs tą minėjot tarp pietinių šalių, rytinių šalių, e, reiškia vakarinių, šiaurinių šalių. Ir tai rodo turbūt, kad e, bendroji žemės ūkio politika negali būti vienoda visoje Europos Sąjungoje, norint e, na, pasiekti rezultatą, mažinti skirtumus. Aišku, tie skirtumai yra ne tik tai tarp šalių, tie skirtumai yra ir kiekvienos šalies viduje dar. E, jūs tą minėjot, kad e, pakankamai nemažai galiojimų suteikta nacionaliniam valstybėm e, dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Galbūt ateičiai reiktų pagalvoti, kokius įgaliojimus, kokių įgaliojimų nepalikti valstybėm, norint siekti bendro teigiamo rezultato ko šiek tiek pasigėdau, aš jūsų pranešime pasigėdau priežasčių, kodėl yra tokie dideli skirtumai ir kodėl, pavyzdžiui, jūs minėjot, rytų šalyse mažėja plotai, mažėja našumas, mažėja dirbančiųjų skaičius, sensta ūkininkai. Kokios priežastys? Tai e, mes nedirbdami su priežastim negalim pasiekti ir ateities. Jeigu mes tik tai dirbsim su pasiekmėmis, mes rezultato nepasieksim. Mes svarbiausia turim e, išanalizuoti priežastis. Tai būtų, galbūt šitoj studijoje ir yra, gal jūs tik tai e, to labai neakcentavot. Tai būtų, manau, labai svarbu, nes, e, pavyzdžiui, išlaidos e, ūkininkų, ar tai paimsim e, Olandiją, Daniją, ar tai paimsim Lenkiją, ar tai Baltijos šalis, jos yra labai panašios. Netgi, sakyčiau, e, naujose šalyse, pavyzdžiui, kaip Baltijos šalis, jos e, savo ūkį pradėjo vystyti tik tai po 90 metų. Iki 90 metų, kaip žinoma, sovietų okupacija buvo nacionalizavusi visą ir sugriovusi ūkį, kai e, vakarų šalyse ar Prancūzijoje ar Vokietijoje tie ūkiai vystėsi šimtmečiais ir investuota daug įvairių technologijų, E, žmonių kartos suprato ir priprato taip toliau ir taip toliau, tai e, tos e, šalis praktiškai pradėjo vystytis tik tai prieš dešimt metų. Tai yra mažas laikotarpis. Ir dabar kuria kryptim tom šalim eiti. Jūs labai gerai minėjot, kad Europos partnerystės inovacijų reiškia klausimais turėtų būti daugiau dirbama. Iš tikrųjų, galbūt galėtų būti kažkokia tai speciali programa, kuri galėtų daugiau supažindinti ūkininkus su, e, reiškia, inovacijų klausimais, kokios inovacijos, sakykime, daromos ir darytos Olandijoje, Vokietijoje, Danijoje, kad jie pasiekia tokius rezultatus. Ir tai, kad šiandieną yra labai dideli skirtumai tarp pajamų ūkininkų. Jeigu paimsim, e, reiškia, rytinės šalis ir paimsim vakarinės šalis, tai išmokos skiriasi iki trijų kartų. O kaip minėjau, išlaidos labai panašios tai investuoti nelabai yra ir iš ko. Ir kaip e, rodo paskutinė, sakykime, paskutiniai keli metai, tose šalyse, kur e, mažas našumas, kur, e, reiškia, prasto, prastesnės technologijos, ten ir kainos produkcijos ženkliai mažesnės negu tose šalyse, kuriuose yra nusistovėjusi tvarka, plus ūkininkų dėrybinė gale. Jeigu paimsim e, vidurio vakarų Europos šalis, tai ūkininkai kooperuoti iki 70-80 procentų, o rytų šalyse kooperacijos lygis 10-15 procentų. Ūkininkai neturi savo dėrybinės galės, kad jie galėtų įsidėrėti normalias kainas ir taip toliau. Ir to labiau, kaip ir vakar šnekėjom, nėra visiškai tarp šakinių organizacijų kurios neužsijima e, mokymų, kvalifikacijų, bendradarbiavimų su perdirbėjais, su prekybininkais Tai šitie dalykai labai jaudina ir aš dar e, lygiai grečiai norėčiau jūsų sužinoti nuomonės, bet e, visiškai nesenai prieš porą metų buvo panaikintos, sakykim, pieno kvotos. Kaip jūsų manimų tas davė teigiamą poveikį neigiamą poveikį, reiškia, kaimui, e, kaimo, e, reiškia, produktivumui, e, našumui, tuo labiau jaunų žmonių ateimui. Nes jeigu, investu, reiškia, noriu aš investuoti, Aš turiu žinoti ateitį, kas bus po metų, po penkių, po dešimt. Jeigu aš nežinau ateities, kaip aš galiu investuoti tenai, kur e, išmesiu pinigus. Aš ieškosiu kitos investicijos, kur ta investicija pasiteisins. Tai va šitie dalykai labai svarbus ir manau apie tai reiktų kalbėti. Ir dar manau, kad jūsų šitas darbas tikrai gerai padarytas ir ar nevertėtų pagalvoti jį plačiau kažkaip tai pristatyti. Galbūt atskiruose nacionaliniuose parlamentuose tą pristatymą padaryti, kad daugiau žmonių sužinotų apie esamą situaciją, apie e, kokius darbus maždaug reikia daryti ir ko reiktų siekti. Ačiū. nie ograniczam czasu dyskusji, ale proszę nie przedłużać. Pani poseł Agu... Dėkoju. Algilera. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kalbėtojų už studijos pristatymą. Labai įdomių duomenų tam patikta. Į du dalykus atkreipsiu dėmesį. Kalbant apie rezultatus. Jūs sakote, kad reikia geresnio dialogo tarp visų suinteresuotų šalių, kad politika geriau dėtų su tikslais. Kalbate, kad dialogas turėtų suvienyti mokslininkus, ūkininkus, įmonės ir taip pat sprendimo priemėjais, politinis priemėjais. Uh, Kas atrodo, kad čia taip tokia situacija, kai tenka vaidinti gerą policininką ir blogą policininką. Gal galite geriau paaiškinti, kaipgi iš tikrųjų tos visos skirtingos suinteresuotos pusės gali susitarti, kaip jos gali prieiti bendros nuomonės. Ir čia svarbus kitas mano klausimas. Kartais reikia priimti tam tikrų priemonių dėl inovacijų, dėl mokslinio tyrimų, nes jeigu toks sektorius neinvestuos į tyrimus ir investicijas, tai neturės ateities. Kita vertus, kartais matome tokią situaciją, kad visuomenė tai atmeta. Pavyzdžiui, net ir šiuose rūmose, kad žmonės atmeta įvairias naujas technologijas, inovacijas e, žemės ūkio srityje. Kartais žmonės nenori priimti tų naujų technologijų. Ir, na, man čia kyla nerimo, Bijau, kad žmonės taip pat atmes ir tyrimų rezultatus. Manau, reikia priimti inovacijas. Kas gyveda prie tokio atmetimo iš visuomenės pusės, ar iš politikų, iš mūsų pusės? Kodėl atmetamos vienos technologijos? Manau, kad tikrai inovatyvios idėjos yra mūsų raktas į ateitį. Tad kaip užtikrinti geresnį dialogą tarptų šalių ir kaip užtikrinti, kad inovacijos tikrai būtų primtinos, suprantamos visai visuomenė ir žemės sektoriui. Dėkoju. Dėkoju. Pane Kadambach. Dėkoju, dėje nedalyvavau pristatymo pradžioje, tad galbūt į kuriuos man klausimus jau buvo atsakyta. Na, atsirodo, atrodo, kad e, būtų tarsi du skirtingi tokie lygmenys čia aktualūs. Lyginama situacija su valstybės narėmis, kokia jinai yra tam tikrų metų. Ir taip pat matome, kad kurios valstybės narės yra pažangos tam tikrus aspektais. Tačiau man, tarkim, šį dokumentą skaityti yra gana sudėtinga. Nes štai yra teigiama pažanga, kur lyginos valstybės narės tarpusavyje, kad viena valstybė narė pasirodo geriau negu kita valstybė narė, tačiau iš to nėra aišku, kokie pokyčiai ko pačioje šalyje. Ar, per, ar ta konkreti šalis per pasus keletą metų padarė pokyčių, Gal tie visi pokyčiai matosi tik iš kito lygio ir dėl to atrodo, kad viena kita šalis yra sėkmingesnė. Čia gal per toks sėtingai kelių klausimą, gal, ne, gal nesuprantate klausimo. Na, sustantais dažnai kalbėti apie tai, kad koks geras kitos taškas, kągi mes lyginame. Jeigu, pavyzdžiui, lyginame du studentus. Ar lyginsime du, du skirtingus status skirtingais laik, laikotarpiais, ar to paties studento pažangą per laikotarpį? Dėkuoju. Dėkuoju. Daugiau niekas neprašė žodžio. Na, jei galima, norėčiau aš taip pat prisidėti prie diskusijos, užduoti klausimų, galbūt abejonių išsakyti. Vienas klausimas yra dėl dirbožėmio būklės ir dėl mažiau užplėtotų regionų. Kaip dėl investicijų tokiuose teritorijuose? Galbūt investuoti reikia galvojant apie tai, kad ta pati investicija kitoje vietoje daugiau gražus duotų. Ar reikia investuoti visur? pažiūrėti tuos labiau atsiliekančius regionus. Nes dabar jos investuojama tam, kad žmonės ten išlaikytų darbo vietas. Nes dabar na, esame pamatę iš patirties, kad jeigu tokie regionai būtų neįtraukiami, tai matytume, kad tie regionai na, apmiršta ir po to labai sunku juos atgaivinti. Labai brangu tai yra. Tad ar reikia bandyti išnaudoti kuo geriau kiekvieną hektarą, o gal reikia geriau intensyvinti veiklą. Ir kur yra intensyvinimo ribos? Kalbant apie gamybą. Štok štai klausimas. Kitas dalykas. Kiek klausimas dėl naujesnių ir senesnių valstybių narių lyginimo. Valstybės narys gavo naudos iš BŽUP finansavimo. Naujosios valstybės narės turėjo išardyti savo socialistinės struktūras. Na ir patirtis čia, jų, jų patirtis kitokia yra. Ir... Tad kyla klausimas, gal buvo per daug paskubėta su kiekvienais instrumentais, gal per, per daug paskubėta visas valstybės narės įtraukti į BŽUP. Juk yra tokių skirtumų, kurie siesi ne tik su raida, ne tik su ūkio raida, tačiau taip pat ir siesi, pažiūrėjau, su klimato situacija, kitais panašiais dalykais. Na, yra mūsų žemės sektorių įvairovė. Tad gal reikėtų apriboti BŽP tikslus, kaip Jūs manote? Ypač kalbant apie priemonės, juk galima būtų taikyti skirtingas priemonės, žvelgiant į regionų specifiką. Siekiant taip pat užtikrinti, kad parama būtų skirstoma sąžiningai. Taip pat jau anksčiau buvo kalbėta apie intensyvinimo ribas. Kai kalba pasisuka apie tvarų vystimasi, tvarę plėtrą. Ir tai dažniausiai kalbama apie tam tikrą intensyvumo lygį. Nes kiekvienas e, intensyvumo lygis skirtingas turi tam tikrą numatomą tvarumo savo lygmenį. Tik tuomet galima sakyti, kad štai žemės ūkio plėtra vyksta tvariai. Tad koks lygius čia kalbame? Tarkime, galima kalbėti apie kokį nors investicijų lygį X. Taip pat apie tam tikrą trašų naudojimą. Ir kad šios lygius suderinus mes pasieksime tvarios raidos lygį. Tačiau kaip, pavyzdžiui, dėl vandens panaudojimo. Tai yra vienas faktorius, kuris labai riboja e, šios veiksnius. Kitas dalykas yra dirbožėmio kokybė. Žinome, kad čia yra didelių skirtumų. Nes ten lygių įvairiai tvarkomasi šiomis problemomis galbūt ne viską reikia spręsti ES lygių. Kai kurios valstybės jau perina prie kitų regionų plėtros, nes tam tikri jų regionai reikalauja itin didelių investicijų. Na, pristatymas buvo labai įdomus, labai informatyvus. Be abejo, perskaitę tyrimą turbūt turėsime ir kitų klausimų, galbūt galėsime tos klausimus dar ir vėliau iškelti. Vėliau kitame etape galbūt grįžti prie šių klausimų, nes norime kuo geriau pasinaudoti jūsų suimtą informaciją. Be abejo, pradžia yra tikrai gera, turint galvoje bendras diskusijas dėl BŽUP. Šiandieną jau kiek svarstėme BŽUP. Svarstydami paketo pasiūlymus. Ir visi supranta, kad iki 25 metų paklausa auks. Na, Gal ne iki galo sutarma dėl tų procentų, kiek tiksliai tai auks. Tad kaip dabar e, nesukurti, e, ne, kaip dabar kaip nors e, na, neiškreipyti informacijos, kuri patenka ūkininkams, kaip nedidinti nežinios. Juk vis tik tikrai augimui tai yra tam tikros ribos. Ir kalbant apie gamybos intensyvumą, taip pat yra ribos. Na, apie tai dar turbūt kalbėsime ir per koordinatorių posėdį. Nes reikėtų ir turbūt ir iš komisijos tyrimo tarnybų sulaukti daugiau informacijos. Dabar galbūt ne, neprašyčiau komisijos pasakyti šiandien apie šį tyrimą. Čia aš kartą išvelbėdavau iš akių paminėti, kad e, norėtume mes iš kurių komisijos nuomonę išgirsti, kad komitė, komisija pateiktų savo nuomonę apie šią studiją. Na, šiandieną mes turime visai nemažai laiko, tad dėl to leidau savo šiek tiek daugiau pakalbėti, užduoti klausimų. O dabar tik žodį jums. Žinoma, tai reiškia, kad turite kalbėti iki pat e, pusė pirmos. žinau, kad mokslininkai dažnai mėgsta ilgai pakalbėti. Prašau, žodis Jums atsakyti į klausimus. Eh, Ačiū už klausimus, už pastebėjimus. Neketinu užtrukti 45 minutės atvirkščiai, trumpai pabandysiu atsakyti. Daug kalbėto apie intensifikavimą. Ką galų gale reiškia tokią savoką. Pačioje pradžioje mes rodėme analizai naudotą schemą. Našumo augimas priklauso ne nuo faktorių gausos, bet nuo to, ar tuos faktorius pavyksta panaudoti sėkmingai, naudingai tai ne tik inovacijos, tai ir mokymas, ir kartų kaita, visa tai prisideda prie intensifikavimo, prie našumo didinimo. Ir tai ne vien cheminiai faktoriai. Iš esmės tai yra klausimas, ar sėkmingai išnaudojame išteklius ir mokamus išteklius ir nemokamus, vadinamosius nemokamus išteklius, tai yra aplinka, mūsų aplinka. Nors jie nemokami, tačiau jų socialinė vertė didžiulė. Mes kalbėjome apie du mm, mm, emisijų rodiklius, tai yra azotas ir CO2. Nenaudojame bio įvairovės bioįvairovės faktorių, rodiklių nenaudojame, nes tai sudėtinga ir rezultatai nebūtų labai sėkmingi. Indikatorius pasirinkome pagal tai, kurie indikatoriai svarbus klimato kaitos politikai. Pagal tai, kas yra laikoma prioritetų. Taip pat tai priklausė nuo duomenų prieinamumo ilgą laikotarpį visoms valstybės narėms. Štai nuo ko priklausė mūsų indikatorių pasirinkimas. Toliau klausimas apie ūkininkų amžių, apie jų mokymus. 30 puslapyje rasite duomenys iš visos Europos. Toliau, pesticidų apmokestinimas. Šitą priemonę kai kurios valstybės narės priėmė ir naudoja. Danijoje, pavyzdžiui, taip pat sėkmingai naudojama Prancūzijoje. Daug karštų diskusijų, ta politika nuolat peržiūrima, nes sunku įgyvendinti. Sunku ir dėl technologinių klausimų, ir dėl to, kad pesticidai susiję su kitomis kitais politikos klausimais. Visų reikia tokio sulaus koregavimo taikant šitą priemonę. Prancūzijoje padaryta ir pakankamai investicijų e, ūkininkų naudai. Tai svarbu pastebėti, kad e, viena priemonė atsveria krita, kitą. kitą Ir tų priemonių kombinacija prisideda prie bendros žemės ūkio būklės gerinimo. Toliau apie žiedinę ekonomiką. Europoje laimiai nebekalbame apie etanolio gamybą. Mes esame technologijų, technologijų avangardą, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Šitos technologijos taip pat leidžia didinti našumą, kaip mes išnaudojame resursus. Tai yra tam tikras išteklių panaudojimo ciklas. Toliau paminėta, kad tarp šalių reikia didesnio dialogo tarp tyriejų, mokslininkų, politikų. Yra inovacijų partnerystės vadinamoji Focus grupė. Ji tarsi ta vieta, kur sukaupiama, sukaupiama geriausia mokslinė praktika Briuselėje naujausios žinios apie technologinės iniciatyvas. Moksliniai tyrimai, jų iniciatyvos turėtų kilti iniciatyvą iš apačios, kad kiekvieną kartą negrįžtume į nulinę padėtį. Matome, kad neseniai Europos parlamentas ir Agri komitetas parengė kitą pranešimą šio klausimu, ten netgi detaliau nagrinėjamas šitas klausimas negu mūsų tyrime. Daug klausimų man užduota ir Roberto, ko gero, norės kalbėti apie bendrijos žemės ūkio politiką. Noriu BŽUP reformą aptarti bendrais brožais. Labai svarbu, kad pokyčiai būtų testiniai, kad ūkininkams nebūtų nežinomybės, neiškumo. Turime suprasti priemonių tikslą Tarkime, prieimus reformą turime tik tai poros metų langą, per kurį mes galime e, ją pritaikyti. Labai išriškėjo skirtumai ES žemės ūkija tarp skirtingų valstybių. Kai kuriuose valstybėse žemės ūkis integruotas į bendrą maisto sistemą, o kitose žemės ūkis labai susiskaldęs. Mažyčiai ūkiai, vyresnio amžiaus ūkininkai. Ir ten sunku kalbėti apie inovacijas. Turime nuolat galvoti, kas bus tų inovacijų galutinis gavėjas. Šiais laikais žemės ūkis, ūkininkų funkcijos yra labai diversifikuotos. Ne tik ūkininkai rūpinasi savo ūkiu, bet ir daugybę kitų reikalų, tarp jų ir inovacijomis. Reikia nuolat turėti galvoje, kad ūkininkų, šio laikinių ūkininkų darbas yra labai diversifikuotas. Štai tokius pagrindinius dalykus norėjau papildyti. Dėl bendrosios žemės ūkio politikos instrumentų. Šiais metais sueina 20 metų nuo BŽUP e, reformos ir instrumentų tų instrumentų, tų priemonių yra nepaprastai daug. Tai tuo pačiu ir iššūkis, bet ir papildoma vertėja. Kaip išnaudoti tuos instrumentus geografinių pagrindų ir rasti tų priemonių sinergiją ir išvengti situacijos, kai priemonių gausa sukelia konfliktą. Ačiū, dėkoju. Dėkoju už pasisakymus ir už klausimus. Daugiau rodos klausimų nėra. Tad mes galime baigti šią temą ir dar kartą padėkoti svečiams, ekspertams prašau perduoti mūsų komiteto padėką ir visiems kitiems mokslininkai, kurie, mokslininkams, kurie dirbo šį darbą. Jei būtų klausimų raštu, mes jums perduosime, o iškilus būtinybėje ateityje galime diskutuoti dar kartą. E, taip pat e, svarbus kontaktai su komisijos ekspertais. E, žinoma, iki vasaros atostogų šito darbo nespėsime baigti, bet galbūt rugsėjo mėnesį galime surenkti klausimus, kuriuose dalyvautų ir Europos komisijos ekspertai. Kadangi daugiau prašančių žodžio nėra, galime užbaigti e, šį posėdį ir susitiksime Strasbūrė gegužės 15 dieną, man atrodo, tai bus pirmadienį. Des, kolega Des minėjo, kad Strasbūrė nevertėtų renkti komiteto posėdžių, bet aš vis dėlto pasinaudosiu galimybę komiteto posėdį surenkti Strasbūrę. O dabar ačiū. Sugebėjome darbą atlikti šiandien kondensuotai ir todėl po pietų komiteto posėdžio neprireiks. Trečią valandą vyks svarbus trialogas, tačiau e, mūsų posėdis po pietų nevyks. Dėkoju visiems. Thank you.